Uh, dear colleagues, we have a very busy agenda today, so um, I'm going to begin proceedings on time, if you don't mind. Um, and just... Patvirtinkim pirmiausia darbo atvarkę, jeigu niekas neprieštarauja, neturi pasiūlymų, tai darbo atvarkę patvirtinsime patvirtinsime birželio 25 ir rugsėjo 25 posėdžio protokolus, o jeigu nieks neturite pastebėjimų, jie taip pat yra patvirtinti. Dabar pirmininko pranešimai dėl vertimo režimo verčiama šiandien į visas kalbas išskyrus danų, kroatų ir airių. O dabar reikia patirti koordinatorių rekomendacijas dėl pranešėjų paskirimų pas Daltonas nuo EKR buvo paskirtas pranešėjų dėl reglamento <clears throat> e, kovai su turistinio turinio sklaida internete ir jį pakeičia Helgas Stevens dabar. Ar komitetas pritarė šią rekomendaciją, pritarta dėl deleguotų ir gyvenamų teisės aktų, dėl gyvenamų teisės aktų lapčio 28 parlamentas gavo komisijos gyvenamos direktyvos projektą dėl techninių specifikacijų reikalavimų skirtų šaunamiesiems ginklams. Ji e, e, sustiprins 91.447 e, EB direktyvą. 17 e, metų gegužės 17 e, vadovų taryba priėmė atinkamą sprendimą dėl šaunamųjų ginklų įsigijimo ir kontrolės, e, taip pat 16 metų e, e, lapčio 30 buvo tinkamas tekstas paskelbtas oficialiam biuletenyje ir jeigu kas nors turėtumėte prieštaravimą, tai iki gruodžio 12 prašome informuoti sekretariatą. Taip pat vyks elektroniniai balsavimai, daug jų. Prasidės balsavimai šiandien 17.30 ir truks veikiausiai iki 19 valandos, taigi atsineškite elektroninės balsavimo korteles, e, pasiraštumėte šią balsavimo sesiją. E, kol kas nelabai daug kas girdi šią žinią, tačiau dėkoju tiems, kurie girdi. Dar vienas pranešimas. E, visi esate kviečiami dalyvauti dialoge parlamentinėme tarp bažnyčių, e, religinių ir filosofinių organizacijų pagal sutarties 17 straipsnį šį dialogą globoja ir organizuoja Merit Maginis, e, parlamento vicepirmininkė ir renginys vyks gruodžio ketvirtą dieną antradienį tema religijos žmogaus teisės Europos Sąjungoje, bendro atsakomybė, pirmininkaus parlamento vicepirmininkė. Taigi pasižymėkite šią datą ir valandą pradėkime svarstyti darbo tvarkę. Trečiasis jos klausimas pagrindinių teisų hartijos nuostatų įgyvenimas institucinė sąranga. Lapkričio 5 dieną Pons Dejongas, kuris yra pranešėjas, pristatė pranešimo projektą, gavome 67 pakeitimus ir dabar galėsime paskirsti nuomonėmis dėl šių pakeitimų. Noriu paprašyti Pons Dejongo, kuris yra pranešėjas, pristatyti savo pranešimą. Prašau. Dėkuoju pirmininkė. Aš galiu kalbėti trumpai. Nes matau, kiek kolegų yra salėje, taigi mm, galiu pasakyti, kad nepaprastai įdomus, jaudinantis klausimas, 67 pakeitimai pateikti ir aš galiu uh, kuriais rekomenduojama pagerinti tekstą, kai kuriais siūloma išbraukti kai ką, praplėsti apriepti, bet aš nepritarčiau jiems, o jeigu žiūrėsime į e, pakeitimus, kurie nors, kurie nors papildo nuomonę, tai aš tris kompromisus parengiau, trečiadienį su šešėlinės pranešėjais susitikę aptarsime juos. Nemanau, kad nuomonės tarp tų, kurie pateikė pakeitimus, labai skirtusi. Gal vienintelis klausimas, kurį reikėtų aptarti su šešėnės panešėjais, ar gal ir čia paminėti, tai yra tai, kad oficialiai tai yra Konstitucijų reikalų komitetų rengiama nuomonė dėl e, to, kaip hartija gyventinama ES institucinėje struktūroje. Ir uh, Daug pakeitimų yra pateikta apie tai, kaip dėl to, kaip Europos e, Sąjunga gali valstybės narėse įtvirtinti pagrindinės teisės. Aš e, nesu labai griežtai nusistatęs, kai kas atsispindi ir kompromisuose, bet nėra labai aiškus tie dalykai. Mes turime mm, pirmiausiai galvoti apie institucijas ir manau, kad e, galėsime susitarti greitai ir pasiekti konsensusą dėl nuomonės. Ačiū. Labai ačiū. Keletas kolegų nori pasisakyti, keletas šešėlių pranešėjų. Jau jie yra atvykę pirmiausia socialistų atstovė Kristina. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, ponė Dalon, norėčiau e, padėkoti už tai, kad atsišvelgtai mūsų pakeitimus, bet noriu dar paminėti, kurie mums, socialistams, yra labai e, svarbus. 51 sutarties straipsnis e, labai aiškiai sako, kad valstybės narės turi įgyvendinti e, bendrijos teisę ir man atrodo, kad reikėtų uh, tą paaiškinti e, realiai ir kad taikymas yra aktualus šios straipsnio visiems piliečiams. Reikia galvoti apie pozityves prievalės numatytas hartijoje ir reikia užtikrinti, kad nebūtų pažeimas tos teisės. 38 tai yra pakeitimas mūsų, kuris siūlo įkurti mechanizmą, kur ir leisantį įvertinti, kaip tos teisės įtvirtindamos ES ir valstybėse narėse. Ir aš noriu akcentuoti šį pasiūlymą. Taip pat mes žinome, kad Teisingumo ministrai spalį priėmė beprecedentinį sprendimą dėl Lenkijos ir Lenkija prieštarauja e, e, tam tikrų hartijos dalių taikymą. Žinau, kad pateikti 67 pakeitimai ir jiems e, kai kas prieštarauja, bet me, ir mes turime suvokti, koks yra sudėtingas kontekstas yra. E, žalieji ir pranešėjas e, palaiko mūsų poziciją ir manau, kad mes rytoj šešėlinių pranešėjų sustikime galėsime dar pasiaiškinti tam tikrus dalykus. Dabar ponas Jurekas. Labai ačiū. Iš pakeitimų, kuriuos pateikėme, mm, matosi, kad mums aktualu dvi sritys. Pirmiausia, subsidierumo principas. Turime laikytis e, kompetencijų apribojimo žiūrėti į tas kompetencijas, kurios yra priskirtos ES. Tai yra bendras pastebėjimas. Ir yra kitų e, konkretesnių dalykų, bet aš manau, kad jie atsispindės tiek kompromisuose, tiek galutinėme tekste. Europos parlamento sprendimai yra tam tikri patvirtinti. Aš kalbu apie tėvų teisės bendrauti su vaikais, pavyzdžiui. Mes žinome, jugendamt tą atvejį Vokietijoje, taip pat ir kitie e, dalykai, 24 hartijos straipsnis konkrečiai ir mes pateikėme pakeitimų, kurie susijęs su tėvų teisės bendrauti su vaikais įtvirtinimu. Aš tikiuosi, kad pranešėjas pritars tiems dalykams ir kad e, bus pasiūlymams ir kad jie bus įtraukti į kompromisus. Dėkoju. Dabar ponas Terikabra, žalių vardu. Dėkoju, pirmininkė. Labai džiaugiuosi dėl to, kad kolega De Jong yra patenkintas, kad yra keletas kolegų salėje. Labai ačiū, kad įvertinote mūsų buvimą čia. Aš noriu pasidžiaugti nuomonės projektu mūsų frakcijos E, aktualios taip pat atsispindi. Jo dokumente šiandieną e, gavome tekstus kompromisinių pakeitimų. Vienas iš svarbiausių dalykų, žiūrint iš pirmo e, žvilgsnio, tai yra praplėsti Hartijos taikymo sritį. Tai, kad Hartija taikoma tik valstybėms narėms, kai jos įgyvendina ES teisę, tą nusako 51 hartijos straipsnis. Mes manome, kad tai yra nepakankama ir nepatenkinama. Taip pat ir piliečiams e, tai netinka. Tai gali tik labiau nutolinti piliečius nuo ES. Būtent todėl e, skirtingos institucijos ES turėtų pasvarstyti, kaip reikėtų praplėsti taikymos sritį hartijos. Uh, tai yra labai svarbus aspektas. Aš esu tikras, kad kartu su šešėlės pranešiais mes e, parengsime labai gerą nuomonę. Dėkoju. Labai ačiū, ponė Terikabras. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Dėkoju, Denis, už jūsų darbą. Aš e, dalyvau posėdėje, kai jūs pristatėte savo nuomonę ir noriu pasakyti, kad tai yra uh, labai techniškas klausimas. Mes 67 e, pakeitimus matome tikrai mūsų komitetui viskas labai aktualu, ypač e, šiomis, e, šiuo metu. Taigi negalima sakyti, kad niekas nenori teikti pakeitimų ir kaip Kristin sakė, tikrai nuomonė turėtų būti labai įdomi numatyta balsuoti dėl jos yra sausio mėnesį. Ar norite dar ką nors pasakyti pabaigoje? Tik norėjau pasakyti, kad Kristin teisingai pastebėjo, kad rytoj, ne trečiadienį, kaip aš sakiau, yra šešėlinių pranešėjų susitikimas. Tikrai labai jo laukiu. Ačiū. Dėkuoju salė labai dėlė, dėl to atrodo, kad yra nedaug e, kolegų, o kai kitame pastate susitinkame, e, visai kitaip viskas atrodo. Taigi nepykite vieni kitų. Dabar penktas e, darbo tvarkės klausimas sutarties nuostatų gyvenimas dėl glaudesnio bendradarbiavimo nuomonės projektas Konstitucinių reikalų komiteto Kolegos e, rengia pranešimą apie glaudesnį bendradarbiavimą ir bandoma įsigilinti iš šio mechanizmo poveikį. Mes teikiame nuomonę. E, dėl prokuratūros e, įkūrimo glaudesnio bendarbiavimo pagal 86 sutarties straipsnį Konstitucinių reikalų komitetas yra pagrindinis ir matau, kad e, mūsų kolega nuomonės referentas yra čia. Ponas Tiehovskis, prašom. Labai džiaugiuosi, kad e, yra komiteto pirmininkas ir dabar galiu trumpai pristatyti savo pranešimą ir perėsiu prie čekų kalbos dabar. Uh, za první připomínky, které přišly. Ačiū už tai, kad man jau atsintyti savo pirmasis pastabas praėjusią savaitę. Antradienį parengėme galutinį prašymų projekto tekstą, išsiuntinėjome visiems kolegoms. Mes siekiame, kad sustiprinto bendrabiavimo sistema būtų veiksmingesnė, naudingesnė visoms valstybėms narėms iki šiol nebuvo labai daug iniciatyvų, kurios būtų pradėtos įgyvendinti sustiprinto bendrabiavimo sistemą remiantis. Taigi klausime savęs, kodėl susiformavo tokios aplinkybės ir kodėl valstybės nenori glaudžiau bendrabiauti tose sritise, kuriuose bendrabiaujant būtų galima pasiekti daugiau. Taigi sistema neveikia kaip turėtų veikti. Ir aš mėginu šio dokumento tekstu paraginti visus, e, suteikiant daugiau įgaliojimų EPO ir raginu visas valstybės narės, kurios dar to nepadarė, prisijungti prie sustiprinto bendarbiavimo sistemos pakeitimų teikimo terminas baigėsi gruodžio 7-13 val. O kitas savaitės Strasbūrė turėtų vykti susitikimas su šešėnis pranešėjas. Ačiū uždėmesi. Ačiū, Tomas. Žvelgiu, ar yra norinčių dar pasisakyti. Ne. Kągi, Tomai, Pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio 7 diena, 1 valanda. Dėkoju už pristatymą ir darbą rengiančią nuomonę. Ačiū tau. Kolegos, labai greitai judame į priekį, aptarėme du pirmus klausimus, dabar šeštas darbo tvarkės klausimas, tačiau aš esu pranešėjęs šiuo klausimu, bet aš dabar mastau dar, ar einam tolin? Taigi, kolegos, žygiuojame toliau, nes laukia ilgi balsavimai, tai šiek tiek užbėgome į priekį. Žinau, kad e, yra kolegų, kurie galbūt norės pasisakyti kitais klausimais. Jeigu viską darysime per greitai, tai tada neturės tokios galimybės, bet Um, if colleagues wouldn't mind if I just pause for... Tai gal aš tada penkias pertraukas skelbiu. Just five minutes, if you don't mind. I'm just going a, I'm just going a bit... Penkių minučių pertrauka, tuomet, nes šiek tiek per greitai judame į priekį. Coming in, particularly transport-wise, um, are just trying to come in. Taigi, po to pratesime svarstyti kitus darbo tvarkės klausimus. Thank you for your patience. Ačiū už kantrybę.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 Um, Kolegos, džiaugiuosi galėdamas tęsti posėdį, dėkoju visiems uždėmesi. Pirmadienis visuomet yra sudėtinga diena, nes visi keliauja ir tada kyla čia visokių problemų. Taigi dabar persime prie šešto darbo tvarkės klausimų. Tai yra rezoliucija. Ir komisijos pristatymas. Tema yra pagrindinės Afrikos, afrikietiškos kilmės žmonių Europoje teisės ir visi mes komitete dirbame ties pagrindinių teisų apsaugą ir turime įvairių, galime aptarti įvairias priemonės kovai su diskriminacija, diskriminacija pagrįsta e, lytimi, kuri vyksta darbo vietoje arba, dar, arba darbo rinkoje. Ir mes dabar ypatingą dėmesį skirsime, kadangi tikrai reikėjo tą padaryti, ypatingą dėmesį skirsime žmonėms, kurie yra afrikietiškos kilmės ir gyvena Europoje. Ir ypatingai kalbėsime apie rasizmą ir diskriminaciją tokių žmonių atžvilgių. Ir aš norėčiau sesijo Kengė kolegiai padėkoti už tai, kad ji mus įkvėpė imtis šio darbo. Ir nors mes tą darome artėjant kadencijai pabaigą, aš vis tiek manau, kad tai yra labai savalaikis darbas. Ir džiaugiuosi, kad galiausiai ėmėmės šio darbo. Rezoliucijos projektas, kurį parengėme, susijęs su įvairiomis studijomis, tokias, kurias finansavo Pagrindinių teisų asociacija ir žinau, kad Pagrindinių teisų agentūros studija buvo atlikta, paskelbta praeitą savaitę šią temą, kur aiškiai yra įvardyjamas šis reiškinys ir taip pat sprendžiamos rasizmo, diskriminacijos problemos reikalavime, kad būtų įmamas įvairių veiksmų kovai su rasizmu. Taip pat kalbama apie tai, kad reikia oficialiai pripažinti afri, afrikietiškos kilmės žmonių istoriją Europoje ir išsameu įvertinti bendrą mūsų istoriją. Taip pat raginama imtis veiksmų, siekiant įtraukti tokius žmonės į politinį gyvenimą. Ir pažvelgus į Europos parlamentą ir visas kitas ES pamaty, institucijas pamatysime, kad tai iš tiesų labai reikalingas dalykas. Svarbu, kad tokie žmonės dalyvautų afrikietiškos kilmės uh, žmonės, kad jie turėtų savo politinius atstovus ir bendrai, kad jie būtų atstovaujami mūsų institucijose. Tai yra labai svarbu, kalbant apie spalvotų žmonės apskritai ir ypač kalbant apie afrikietiškos kilmės žmonės. Ir rezoliucijos projekte apie tai kalbama. Kalbama ir apie kitus pagrindinių teisų aspektus susijusius su tuo, kas yra iš tikrųjų tie afrikietiškos kilmės europiečiai. Rezoliucijos projekt, projektą patvirtino koordinacija ir raštu, procedūra raštu. Lapkričio 23 dieną rezoliucijos projektų ir bus apibendinamos diskusijos dėl žodinio klausimo, kuris taip pat buvo patvirtintas koordinatorių ir Libė komitetas praeitą savaitę irgi jį patvirtino. Taigi šie dokumentai bus abu pateikti pirmininkų sueigai tam, kad jie būtų įtraukti į sausio pirmąją plenarinę sesiją. Numatytos taip pat ir diskusijos pagal 128 taisyklę. Taigi labai džiaugiuosi, kad šiandien įtrauktas šis klausimas į darbo atvarkę. Džiaugiuosi, kad mes pripažįstame tokią diskriminaciją, ypač tokiu sudėtingu metu. Taigi, po tokios įžangos aš norėčiau pirmiausia paklausti, ar nenorėtų pasisakyti šešėliniai pranešėjai apie rezoliucijos projektą ir po to, jeigu būtų uh, platesnės diskusijos irgi jas sveikintume. EPP koordinatoriaus nėra, tuomet pakviesiu socialdemokratų koordinatorę Ceciliją Kiengę, kuri pirmoji pasisakys. Prašau, Cecilija. Dėkoju Klodai. Aš irgi norėčiau padėkoti tau ir visam komitetui už tai, kad atkreipėte dėmesį į pažangą pasiektą šioje srityje, ne tik lybė komitete, bet taip pat ir kasdienėme darbe, bandant pasirūpinti, kad šis klausimas būtų aptariamas, kad Europoje būtų įveikta baimė kalbėti šią temą. Ir aš norėčiau padėkoti visiems Libė komiteto nariams, kurie prisidėjo rengiant šį tekstą kurie dirbo tam, kad ES institucijos pripažintų tokią nepykantą pagristos diskriminacijos formą nukreiptą prieš afrikietiškos kilmės žmonės. Ir tai yra tikrai labai plačiai paplitęs reiškinys Europoje. Diskriminacija vyksta įvairiais būdais. Yra ir diskriminacija, ir neapykanta afrikietiškos kilmės žmonių atžvilgių. Uh, Jie susiduria su diskriminacija, kuri yra struktūrinio pobūdžio, rasizmu, kuris, rasizmus, kuris yra struktūrinio pobūdžio, yra pažinėjimus teisės, laisvės tokių žmonių. Ir mes kai kuriuose valstybėse narėse matėme, kad tai pasitaiko išpolių ne tik prieš tokius afrikietiškos kilmės žmonės, bet taip pat žmonės, kurių oda yra juoda. Mačeratė, pavyzdžiui, kas įvyko Italijoje prieš kelis mėnesius, Traini, kuomet gatvėse buvo šaukiama, aš noriu žudyti, kuo galima daugiau juododžių. Buvo šeši žmonės nužudyti, dabar e, nusikaltėliai laukia teisingumo. Ir panašių kitų pavyzdžių irgi pasitaikė. Praeitą savaitę buvo pagrindinių teisų agentūros ataskaita pristatyta, ten aiškiai buvo teigiama, kad Europos kovos su diskriminacija e, sistema turi būti griežčiau pritaikyta, kovojant su tokia diskriminacija. Ir čia tikslas nes, ne, ne tik atskūsti situaciją ir įvardinti problemą, bet taip pat kalbėti apie strategiją, kurios reiktų laikytis. Ir aš lankiausi įvairiose valstybėse narėse, Prancūzijoje, Anglijoje. Mačiau, kad staiga įvairios bendruomenės plačiau pradėjo suvokti, šią problemą, kad ekonominis, socialinis dalyvavimas turi būti ištikrinamas ir tokiems žmonėms ir ypatingai jų politinis atstovavimas. Europos veidas keičiasi, tokia yra realybė ir mūsų visuomenė turi iš to įkvėpti, tuo įkvėpti naują gyvybę ir ši rezoliucija yra tik pirmasis žingsnis siekiant labiau įtraukios visuomenės, daugia kultūrės visuomenės, kuri būtų pagarbi pagrįsta lygybė visuomenės, kur nebūtų jokios vietos rasiniai neapykantai. Man atrodo, kad tokios priemonės yra labai svarbios, jeigu norime įtvirtinti daugia kultūrę visuomenę. Ačiū. Plačiau kalbant, diskriminacijos nukreiptos prieš afrikietiškos kilmės europiečius, karibų salų kilmės europiečius. Visi tie klausimai turi būti aptariami, kalbant ir apie policijos ir teismų vaidmenį ir tai, ką jūs minėjote, rasizmas Italijoje ir panašiai, visą tai aptariama rezoliucijoje. Ar būtų kitų, kurie norėtų pasisakyti? E, Jaroka, Libija Jaroka. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu Jūs už e, šį pranešimą sveikinu ponę Kiengį už tai, kad jį daugia, daugelį metų jau mums rodo pavyzdį e, šioje srityje. Ir aš manau, kad tokių žmonių lyderystė, sustiprinanti aptariamų žmonių gyvenimą Europoje labai svarbi ateityje ir bus svarbi ateityje ir jiems tikrai reikalingas labai aiškus, matyt, projektas ir projektas Labai svarbu, kad tie žmonės išsaugotų tą asmenį ryšį su savo kilme ir jaustųsi vis tiek priklausomi Europai, kad būtų nutiesti tie tiltai. Mes turime padaryti viską, kad suteiktumėme tokiems žmonėms daugiau galių Europoje. Ir taip pat, man atrodo, kad labai svarbu, kaip jūs ir sakėte, kad Europos parlamentas parodytų gerą pavyzdį, kaip įtraukti daugiau ekspertų, žmonių, kurie atstovauja vakarų Europos šalims. Yra vakarų Afrikoje šalių, kur yra tokios kilmės europiečių ir jie neturi savo atstovų parlamente. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad buvo ši atstovavimo problema aptariama ir taip pat žiniasklaidos vaidmuo labai svarbus. Kas rašoma apie tokius žmonės, tai irgi labai svarbu. Taigi reikia šviesti tuos iš tokių sluoksnių. Tai yra labai neturtingi dažniausiai žmonės Europoje, kuriems tikrai, kurie susiduria su skurdu, reikalingos joms ir skurdo mažinimo programos ir panašiai. Ir jie turi būti nušviečiami žiniasklaidoje kur kas aiškiau ir pagrindinės tokių žmonių teisės turi būti stiprinamos, nes labai svarbu, kad Europoje būtų aiški tokių afrikietiškos kilmės žmonių lyderystė, kad tie žmonės, kurie gyvena Afrikoje, irgi gautų geresnius susitarimus ir sandarius ne tik iš ES, bet ir savo šaly, šalies viduje. Tas svarbu, kalbant apie ateitį ir nereikia kalbėti apie migraciją taip, kaip mes tą darome dabar. Europos parlamente, man atrodo, kad kur kas svarbiau yra susitelkti ties tuo, kas, ties ko sutelkėme šiame pranešime, būtent ties būsimais sprendimais, kaip padėti tiems žmonėms, kurie gyvena skurde Europoje, būdami afrikietiškos kilmės. Dėkoju. Ačiū, Olivijai. Ana Marija Karasovirt, Louis Michel, Malin Bjork ir kiti dirba ties šiais klausimais, tačiau turi kitų įsipareigomų pirmadienį Birgit, norite kalbėti? Aš tik noriu pasakyti, kad niekas daugiau nenori kalbėti, tai bet jeigu norite, tai prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau tik e, trumpai sureaguoti, nes kolegė Kiengi jau labai ilgą laiką šią temą nagrinėja. Mes turėtume gal savo požiūrį šiek tiek pakeisti. Aš nemanau, kad visi e, e, žmonės e, kilę iš Afrikos kontinento gyventis pas mus turi gauti tinkamą paramą, bet kokiu atveju tikrai neturėtų būti didesnė nei teikiama kitiems patekusiems į tam tikras E, situacijos gyvenime. Taigi, ką mes turime padaryti, mes turime žmonės pirmiausiai pradėti laikyti žmonėmis ir taip su jais elgtis ir nustoti diskriminuoti ir e, tikrai neselgti e, blogiau su vienais nei su kitais, kadangi jų odos spalva ar e, kilmė kitokia. Žinoma, parama turi būti teikiama e, Tačiau manau, kad situacija daugelį Afrikos valstybių būtų geresnė, jeigu mes e, savo politinius santykius su Afrika e, nustotume vertinti e, savo gaunamas naudos aspektu tam, kad jos galėtų pačios sukurti savo pramonę, gamybą, o nereiktų joms tik tai žaliavų pardavinėti. Taigi manau, kad mūsų požiūris e, į Afriką e, kaip kontinentą ir jo žmonės turėtų būti peržiūrėtas iš naujo, nes priešingų atveju mes šitų problemų neįspręsime. Ačiū. Aš norėjau pabrėžti, kad šioje rezoliucijoje nekalbama apie Afriką, iš esmės kalbama apie e, Europą, apie Afrikos kilmės, e, Afrik, Afrikos kilmės e, Europos gyventojus, kurie gyvena čia jau šimtmečius ir nori būti vienodai traktuojami, ypač dabartinėmis aplinkybėmis, kuomet stiprėja diskriminacija. Prieš 20 metų, kuomet aš pirmą kartą tapau Europos parlamento nariu, tai Afrikos kilmės atstovų jame buvo daugiau nei dabar. Kai kuriuose darbo rinkose e, ir e, e, visuomenės sektoriuose. Ta situacija taip pat pablogėjo, kalbant apie Afrikos kilmės žmonių atstovavimą. Ir ypač dabar svarbu šiomis temomis kalbėti, kuomet populizmo nuotaikas sustiprėja. Kuomet pradėjome renkti šią rezoliuciją, man kilo klausimas, ar kaip nors galėtume prisidėti prie jos nuostatų pagerinimo ir kaip įprasta sekretariatas čia E, atkreipė dėmesį kai kurios aspektus, e, kurie šiaip jau turėtų būti savaime suprantami, nepaisant to, kad mes tos klausimus pakankamai. O apie jūs laikome, taigi noriu padėkoti Silkiengi už atliktą darbą. Mes gruodžio 10 atvirtinsime šią rezoliuciją komitete, o sausio pirmoje plenarinėje sesijoje balsuosime Strasbūrė. E. Labai ačiū visiems už dalyvavimą diskusijoje. Septintasis darbotvarkės klausimas nuo tvarkaraščio. Neatsiliekame. Tai yra Libė komiteto komandiruoti teisinės valstybės klausimai Varšuvo, kuri vyko rugsėjo 19-21 dienomis e, komandiruotės ataskaitą. Pirmiausia, paminės techninius aspektus ir po to trumpai pristatysiu e, šios komandiruotės rezultatus prieš padant diskusijai, teisinės valstybės principai ir su jais susijusi komandiruotė į Varšuvą. Perskaisiu pavardės kolegų, kurie dalyvavo delegacijos narių. Aš buvau pirmininkas, žaliesiams atstovavus Argentinį, Tomaševskis, Engelis bei Spinėlis ir Beržero. Komandiruotės ataskaita buvo parengta delegacijos ir e, frakcijų atstovų. Taip pat e, buvo galimybė pateikti savo komentarus dėl šios komandiruotės ataskaitos e, delegacijos nariams, kai kurie pasinaudojo tą galimybę, kiti ne. Lenkijos valdžios institucijos taip pat turėjo savaitę pateikti savo komentarams. Svarbu tą paminėti, praėjusią savaitę gavau Lenkijos ambasadoriaus laišką, kuriame buvo keli specifiniai ir bendro pavadžio komentarai ir mes pridėsime šį ambasadoriaus laišką prie komandiruotės ataskaitos. Dabar jums noriu pristatyti kelionės tikslus, susitikimus, kuriuose dalyvavome ir svarbiausias išvadas prieš pradant diskusiją. Komandiruotės tikslas buvo siekis suvokti geriau e, Lenkijos teisingumo ir teismų sistemos vykdomas reformos ir jų poveikių teisinės valstybės principų laikymui su Lenkija pagal 7 straipsnio procedūrą. Sustikome su Lenkijos vyriausybės, su Seimo Senato, politinių partijų, e, teismų, e, BPO demokratijos žmogaus teisų biuro atstovais. E, e, e, dar kartą buvome su jais susitikę praėjusią savaitę klausimo metu. Susipažinome su jų išvalgams parlamento delegacija dėjo visas pastangas, kad susitiktų su kuo platesniu ratu vyriausybės atstovų, kai kurie sustikimai negalėjo įvykti, mes labai skaidriai tai išvardyjame, kokie Tai buvo susitikimai, aš su prezidentu Duda, premjeru, teisingumo ministru bei teisės ir teisingumo partijos pirmininku norėjau susitikti, nei vienas tų susitikimų neįvyko. Premjero atstovai rugsėjo 19 informavo, kad ne, negalės premjero susitikti. Kaip delegacijos vadovas aš pripažįstu, kad visiškai teisėta yra Lenkijos valdžios vykdoma e, teismų, e, teisingumo sistemos reforma ir aš atidžiai išklausiau e, įvairių paaiškinimų. Tačiau noriu priminti, kad Lenkija įstojus Europos Sąjungą, Lenkijos teisėjai kartu yra ir Europos teisėjai, kurie privalo gyvendinti užtikrinti nešališką Europos teisės įgyvendinimą Lenkijoje ir taikymą. Taigi mes pristatėme svarbiausias mūsų komandiruotės išvadas, kuriams pritarė visi delegacijos nariai, išskyrus EKR atstovą poną Tomaševskį ir e NF atstovą poną B. Delegacija pareišo susirūpinimą dėl e, to Lenkijos teismų e, sistemos reformos kumuliacinio poveikio per pastaros trejus metus, e, apriepiant konstitucinį teismą, įprastus teismus, nacionalinį teismų tarybą, aukščiausiai teismą. Ir atrodo, kad kyla rimta sisteminė grėsmė teisės viršinybė Lenkijoje. Be to delegacija išaiškė susirūpinimą dėl kitų aspektų, pirmiausia dėl konstitucinio teismo sudėties, dėl tam tikrų nutarimų neskelbimo, naujo įstatymo, kuris reformuotų dabartinę paprastų teismų e, sistemą ir teisėjų paskirimo tvarkos, taip pat išreiškėme savo susirūpinimą dėl e, e, sistemingo teisėjų polimo teisėjų e, atžvilgiu. Ir e, manau, kad e, ypač tų teisėjų, kurie pateikė užklausas dėl priedičinių sprendimų Europos teisingumo teismui, kadangi tą įtaką daro teisingumo ministras ir generalinis prokuroras, tai reiškia, kad tokiu būdu yra pažeidžiamas valdžios skirimo principas, e, taip pat nacionalinė teismų taryba, e, jos sandara e, ir naujai paskirti nariai parodo, kad politikai kišosi į teismų veiklą, taip pat aukščiausio teismo reforma buvo įvykdyta su mažinus teismo pirmininko kadenciją ir pakeitus 27 iš 72 aukščiausio teismo teisėjų, 27 buvo priversti išeiti iš ankstinio pensiją. Taip pat e, prezidentas ir teisingumo ministras gavo įgaliojimus e, pratesti e, pensinį amžių pasiekusių teisėjų kadencijas. Taip pat E, neseniai įsteigta naujo aukščiausio teismo e, kolegija e, <clears throat> neaiškiais teisiniais pagrindais gali nagrinėti apeliacinius skundus. Ir vyriausiojo aukščiausio teismo priežiūra taip pat nėra tinkamai reglamentuota. Mm, kartu pabloginant sąlygas žiniasklaidai nu, informuoti visuomenę ir e, gauti informaciją iš vyriausybės ir kitų valdžios institucijų šaltinių. Santykinė žiniasklaidos laisvė vis tik yra garantuota, nepaisant to žiniasklaidai dirbti sąlygos blogėja, blogėja taip pat ir nevyriausybinio organizacijų veiklos sąlygos, jų finansavimas, didinama administracinė našta, su jomis mažiau konsultuojamas, nepaisant to, kad pilietinė visuomenė Lenkija yra pakankamai gyva kalbant apie Lenkijos moterų patiriamas problemas, ypač atskirose regionuose, yra susijusios su lytinė reprodukcinė sveikata, nepakankama prieiga prie informacijos apie e, kontracepcinės e, priemonės, e, medicinės paslaugas, trūksta konsultacijos dialogos su tarptautinėmis organizacijomis, Venecijos komisijos rekomendacijos nėra įgyvendinamos, Europos komisijos rekomendacijos neįgyvendinamos dėl teisės viršinybės taip pat apibendrinant parlamento delegaciją išskyrus AKR narį Tomaševskį ir NF narį Panabėjį pareiškė susirūpinimą dėl to, kad Lenkija pažeidžiami pagrindinį teisės viršenybės principą, įskaitant valdžių atskirimo principą, teisėtumo, teisinio aiškumo, e, šališkumo, uždraudimo vykdomos valios institucijose principą, nepriklausomų teismų veikimo ir veiksmingo e, teismų sprendimo peržiūrėjimo e, arba apskundimo sistemos nebuvimo Taigi darome išvadą, kad Lenkijoje mm, kyla rimta grėsmė, kad valdžios institucijos e, pažeidžia teisės viršinybės principą. Tokia būtų mano ataskaita, kolegos, prie jos pridėsime Lenkijos ambasadoriaus laišką. O dabar noriu paprašyti kolegų pakomentuoti šį ataskaitos projektą pastebėjau, kad keli kolegos dalyvavę toje komandiruotėje yra salėje ir ponas Argentinė buvo delegacijos narė, taigi jeigu norite kalbėti, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Aš labai esu patenkinta, kad galėjau vykti su delegacija į Lenkiją ir norėčiau pasakyti, kad po to, kai parlamente balsavome dėl pranešimo Vengrijos klausimų, e, praėjus tik savaitės surengėme šį apsilankymą. Norėjome uh, dirbti išsamei pagal 7 straipsnio procedūrą. Žinome, kad norint dirbti nuosekliai reikia vykti į šalį, susitikti su institucijos darbuotojais, įvairių nevyriausybinio sektoriaus darbuotojais, žurnalistais, teisininkais. Mes ryte vienos dienos lankėmės vienoje institucijoje, kuri yra atsakinga už teisėjų samdymą ir atleidimą, taip paprastai pasakysiu. Ir taip pat e, ten yra ir, ten yra ir parlamento narių. Tai buvo toks keistas dalykas ir paskui lankėmės e, senate ir tada kažkas sako, iš senato durų sveiki, matėme jūs ryte kitur. Ir galvojant apie kontrolę teisininko, aš supratau, kokia egzistuoja kontrolė, teismų kontrolė, kokia egzistuoja problema. Uh, Aš pritariu išvadoms ir noriu pasakyti, kad e, labai gerai, kad mes žiūrėjome į platesnį kontekstą, galvojant apie teisinę valstybę pagrindės teisės, ne siaurai vertiname situaciją pagal, kaip kad komisija daro pagal 7 straipsnį, pavyzdžiui, vertiname, kaip dirba žurnalistai. Ir mums atrodo, kad negalima susiaurinti septintojo straipsnio procedūros ir žiūrėti tik į teismų klausimą, kai bandoma nusakyti kažkieno atsakomybę. Labai gerai, kad Lenkija nutarė pakeisti įstatymą dėl aukščiausio teismo teisėjų išeimo į pensiją. Bet taryba žinome, kad jau beveik metus nagrinėja Lenkijos klausimą ir matome, kad kita institucija gali imtis iniciatyvos ir tarsi kažkas nukreips dėmesį nuo mūsų. Ir aš manau, kad taryba iš tikrųjų nenori išspręsti situacijos šios komisijai ir stočių sergėtojai gali paduoti šalį teismą, tada galima kažką pakeisti. Bet tai tik tai siaura diskusijas ir susitikimą į ES teisiną, bet problemos yra kur kas platesnės. Mes e, turime kalbėti su visais Lenkijoje šiais klausimais ir Labai gerai, kad parlamentas parodo, kaip reikia dirbti. Ir kitą kartą, kai kils problemų su kokia nors kita šalimi, mes galėsime dirbti e, ir parodyti, kad turime nusistovėjusią tvarką, paprasčiausiai, kad nenorime kažkaip išskirti kažkokią temą valstybėse narėse ir kalbėti tik apie ją. Ar dar kas nors norėjote pasisakyti? Tikrai nenoriu E, nieko e, pasakyti prieš Lenkus ar prieš Lenkiją asmeniškai. E, dar porą tokių formalių pranešimų. Labai ačiū Judit už nuomonę. Labai išsami buvo mūsų darbo tvarkė. Noriu padėkoti mūsų komiteto sekretoriatui, visiems kolegoms, e, frakcijų kolegoms, kurie dalyvavo šioje išvykoje. Frakcijos jau aptarė ataskaitą KR ir NF dar padarė ir jeigu niekas neprieštaraus, tai laikykime, kad patvirtinta yra mūsų kelionės į Lenkiją ataskaitą. E, tai yra tokia procedūra, paskui seks kiti procedūriniai žingsniai. Prašom. Livija. Dar vienas pastebėjimas dėl procedūros. Aš norėčiau pasakyti, jog mano nuomonė labai svarbu, kad visi galėtų pasirinkti išsakyti savo nuomonę dėl tokių ataskaitų. Jūs sakėte, kad septintos straipsnio procedūrą tikrai reikia patikrinti, gyvendinti pačiose valstybėse narėse, reikia visų išklausyti, įskaitant nevyriausybinės organizacijas. Uh, reikia ne vienpusiškai žiūrėti į tokius klausimus. Aš nenoriu pasakyti, kad taip ir buvo čia, bet tikrai ateityje, kai tokie svarbus klausimai kaip šis yra e, svarstomi, reikia išklausyti visų. Dar vienas dalykas, septintas straipsnis vėl taryba. E, svarstys šį klausimą pranešėjai vėl turės galimybę įsisakyti, kaip buvo, pavyzdžiui, Vengrijos atveju. Būtų labai gerai, kad E, iš mūsų komiteto kolega, kuris yra susijusiais klausimais, galėtų išsakyti savo nuomonę. Ir taryboje ministrai, pirmininkai, vadovai kalbės apie tai, bet taip pat reikia užtikrinti, kad uh, ponas Tajanės pirmininkas žinotų, jog reikėtų ką nors iš mūsų komiteto nusiųsti, kad būtų galima ką nors, kas galėtų gerai paaiškinti, kokia yra situacija. E, e, vietoje, ypač jau kas nors yra iš e, tos šalies mūsų komitete tokiu būdu būtų galima išaiškinti, kas vyksta tose šalyse, kaip kad buvo Vengrijos atveju taryboje. Dėkoju dėl NVO dalyvavimo. Mūsų e, su delegacijų apsilankimų metu e, labai daug dirbama ir rengiamasi labai rimtai prieš e, būtent e, identifikuojant su kuo susitiksime, pavyzdžiui, NVO, su kuriomis ir paskui po susitikimų ataskaitos projektas buvo nusiųstas ir NVO e, ir visiems mūsų pašnekoms atitinkamai buvo pakoreguota. Ji taip pat visų frakcijų atstovai galėjo E, įsigilinti ją, nors daug nėra kolegų šiandieną, bet tikrai visų frakcijų atstovai turėjo galimybę susipažinti su ataskaita. Ir procedūra parlamento yra tam tikrą prasme pribota, mes galime tik tai išsakyti savo pritarimą bet dėl Lenkijos tikrai labai daug dirbome išvykę, nuvykę į Lenkiją, parengtą ataskaitą pagal mūsų kompetenciją ir šiandieną pristatoma ataskaita. Mes ir toliau dirbsime pagal tokią procedūrą. Dėkoju. Ar dar kas nors nori pasakyti? Gerai, jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet laikome, kad šis, ši ataskaita yra patvirtinta. Dabar kitas klausimas. Reikėtų <coughs> padaryti pertraukėlę iki 16.30, o tuomet kalbėsime apie e, vizų informacijos sistemą. Panešėjo kol kas nėra. Dėkuoju Jums už kantrybę, sutiksime 16.30. Okay, colleagues, we now move to consideration of amendments. Pradėkime svarstyti pakeitimus dėl vizų informacinės sistemos reformos pasiūlymų. Liepos 10 skalė buvo paskaitas pranešėjo, pranešimo projektas buvo pristatytas lapčio 5 dieną. Iš viso gavome 483 pakeitimus iki teikimų termino, kuris baigėsi lapkričio 13. Nuo to laiko pranešėjas su šešėliais pranešėjais kartu siekė parengti kompromisinius pakeitimus. Keturi sustikimai jau įvyko. Noriu padėkoti už tai, kad darbai juda į priekį labai sklandžiai. Dabar steiksiu žodį pranešėjai, ponui Koeliu, po to kalbėsiu šešėlinį pranešėjai. Prašau, ponui Koeliu. Ačiū pirmininkė. Be, beveik 500 pakeitimų buvo pateikta įvairių politinių frakcijų. Trys susitikimai vyko su komisijos atstovais, keturi dar susitikimai vyko su šešėliniais pranešėjais ir penki susitikimai planuojami iki metų pabaigos dar. Aš stengsiuosi atsižvelgti visų siūlymus rengdamas kompromisus, kur norėčiau įtraukti kuo galima daugiau pakeitimų. Kai kurios linijos jau ryškėja, dauguma frakcijų pritarė tam, kad sistema turi egzistuoti ir kad turi būti užtikrinamas saveikumas ir saveikumo klausimų parlamentas jau turi poz, savo poziciją. Dėl galimybės naudotis informaciją teisės saugos institucijoms. Dauguma frakcijų pritarė, kad ta prieiga turi būti užtikrinama. Kalbant apie saugojimo laikotarpius, dauguma frakcijų pritarė tam tekstui, kuris jau galioja. Dauguma frakcijų taip pat pritarė tam, kad reikia sustiprinti duomenų apsaugos sistemą, bet e, norėčiau aiškiai pasakyti, kad šio pasiūlymo esmė yra apsaugoti Schengen 2 tie, kurie turi vizas, skaitant ir ilgalaikės vizas, naudojasi laisvo judėjimu ir jie gali laisvai keliauti Šengeno erdvėje. Taigi, būtų teisinga įtraukti ilgalaikės vizas ir gyvenim, leidimus gyventi į šią sistemą. Tai yra visiškai natūralus žingsnis. Man, man atrodo, įma, įmanoma bus pasiekti gerą parlamento poziciją, nes dauguma politinių frakcijų tam pritarė. Uh, Ir tada tokiu būdu mes galėsime pradėti dėrybas kitų metų pradžioje, pirmininkaujant Rumunijai. Dėkoju. Ačiū, Karloš. Šešėliniai pranešėjai dabar pasisakys. Viena šešėlinė pranešėja yra, kuri kalbės. Mari Kristin Veržė, atgal frakcijos vardu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Visuomet labai malonu dirbti su ponu Koelio. Nors net ir tais atvejais, kai nesusitarėme iš esmės, aš bijau, kad esu daugelio pakeitimų autorė, man atrodo, ketvirtadalio tai tikrai. Bet jau, kaip sakiau, per šešėlinių pranešėjų susitikimą, kai kurie iš tų pakeitimų yra principinio pobūdžio, nes mes pasisakome prieš tai, kad būtų pratestas, išplėstas be apribojimų jokių šios sistemos naudojimas atlikome tyrimus ir norėčiau pasakyti, kad vis pirmiausia buvo skirta Europos šiauriai. Ir po to buvo ji išplėsta ir po to pradėjo veikti visame pasaulyje. Taigi dėl šios priežasties mes pasisakome prieš tai, kad būtų atsirastų daug tokių informacinių sistemų nes mes sukūrėme konkrečią priemonę ir palaipsniui mes ją plečiame geografinė prasme ir turinio prasme, nes vis daugiau duomenų galima naudoti. Būtent e, tas dabar ir mums ir yra pasiūlyta. Kai aš išsiaiškinau, kad ši sistema susijęs su 55 milijonais vizų prašymais. Tik tai praeitą, praeitais metais ir galybę E, skaitmeninių įrašų. Taigi iš tiesų, e, man atrodo, kad mes turime atsižvelgti į dabartinius iššūkius ir tokiu būdu mes sukursime tokią priemonę, kuri atsigręš prieš e, progresyvumą ir demokratiją. Taigi, Čia ypatingai mums aktualu yra vaikų klausimas. Vaikas yra vaikas, nepilnametis yra nepilnametis iki 18 metų. Uh, kol nėra 18 metų, reikia imtis e, atsargumo priemonių. Ir, ponė pranešėjau, norėčiau pasakyti, ne, kad nepaisant to, kad mes nesusitarėme dėl esminių dalykų, aš manau, tam tikrais klausimais mes galime bandyti suderinti savo pozicijas, tam, kad nepilnamečiai netaptų įvairių procesų taikiniais. Aš taip pat norėčiau pasisakyti prieš tai, kad išorės institucijos galėtų naudotis šią sistemą ir iš tiesų čia reikalingos labai labai griežtos sąlygos, nes žinome, kad pietų šalyse, ypatingai Afrikos šalyse, tokių paslaugų teikėjai užsima destruktyvę veiklą kuo neturtingesnė valstybė, tuo daugiau kainuoja viza ir tai dažniausiai yra susiję su korupcija ir tai nėra normalu. Taigi mes turime išsaugoti tokią galimybę, kad vizų prašytojai galėtų pateikti savo prašymą per diplomatinės tarnybas. Taip pat pasisakome prieš tai, kad būtų e, išplečiama duomenų bazė, ypač apie, kalbant apie biometrinius duomenis, mes manome, kad tai yra sistema, kurios tikslas išduoti vizas. Ir dabar, jeigu kalbame apie tą saveikumą, tai kam jis prasmingas, jeigu mes vis daugiau į tą sistemą įvedame duomenų ir įvairios institucijos gali tais duomenimis naudotis, įskaitant ir re represinės institucijas. Taigi aš manau, kad reiks dar čia daug ką nuveikti tam, kad būtų galima tą priemonę parengti tokią, kad ji, jie nebūtų naudojamasi piktais kėslais. E, atsižvelgiant į įvairius kontekstus, kurie gali išryškėti ateityje. Ir aš manau, kad turime išlikti labai atsargus ir numatyti, kuo galima daugiau saugiklių. Nes e, priešingų atveju gali tokia nedidelė priemonė realybėje virsti kur kas didesnę priemonę, ko mes tikrai nenorėtumėme. Ačiū, Marija Kristin. Ar būtų kitų kolegų norinčių pasisakyti? Komisija? Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Komisija laukia, kuomet prasidės dėrybos, trilogo posėdžiai dėl šios svarbaus pasiūlymo. Dėkoju pranešėjui ir kitiems nariams. Tai yra svarbus pasiūlymas komisijai ir mes tikimės susitarimo dar per šią kadenciją. Taigi visapusiškai pritariu tam, kad dėrybos prasidėtų kuo galima greičiau. Ačiū. Dėkoju. Tiksliai mes nežinome, kuomet prasidės tos trilogo dėrybos. Gar Karlos nori apibendinti diskusijas. Taip, ponė pirmininkė. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad dėkoju visiems šiandienos panešėjams už darbą. Man atrodo, kad mūsų darbo atmosfera yra konstruktyvi ir, kaip sakė ponia Veržė, yra principinių klausimų, aš puikiai tai žinau, bet man atrodo yra ir kitų klausimų klausimų, kur galime surasti plataus pabudžio konsensusą. Dėl principinių klausimų, apie kuriuos kalbėjo ponia Viržė, po šešėlinių pranešėjų susitikimo, aš matau, kad yra dauguma šiame komitete, kurie pritarė ir pritarė Jeigu nepavyks susitarti su visais, tai tada teks pritaikyti daugumos taisyklę, kuri yra demokratijos taisyklė. Dėkoju. Ačiū, Karlos. Dėkoju. Jūsų yra tik tai du, kurie dalyvavote diskusijose, bet jos tikrai buvo geros diskusijos. Ačiū už visą atliekamą darbą. Ir Marija Kristin dėkoju. Dar vienas klausimas prieš balsavimus numatytas, tai yra mano klausimas. Komisijos pasiūlymo pristatymas, kalbant apie trečias šalis, kurių piliečiams reikalingos vizos, kuomet jie kerta išorės sienas. Ir tiems, kurie, tų šalių piliečiams, kuriems toks reikalavimas netaikomas, kalbant apie Junktinės karalystės išstojimą iš ES. Aš esu pranešėjęs, gal komisija nori dar tarti kelius žodžius. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasirengiant Brexitui, komisija patvirtino pasiūlymą lapkričio 13 dieną tuo metu pakeisti reglamentą 329, kuris po to buvo kodifikuotas ir dabar paskelbtas jau oficialiai 0360 dabar tai yra tas dokumentas. Ir atitinkami jos straipsniai turės būti pakoreguoti. Bet, kaip sakiau, po to, kai buvo patvirtintas komisijos pasiūlymas, buvo jis paskelbtas oficialiai. Taigi tai yra dalis pasirengimo priemonių, atsižvelgiant į vairius scenarius ir Junktinė karalystė, kaip žinia, išstos iš Europos Sąjungos kovo 30 dieną. Ir reikia dabar išsiaiškinti, ar Junktinės karalystės piliečiams bus taikomi vizų reikalavimai, kertant išorės sienas valstybių narių, ar tas reikalavimas jiems nebus taikomas. Tai yra labai svarbu, labai svarbu turėti teisinio aiškumo, kad e, pasienio darbuotojai tiksliai žinotų, ar Britanijos piliečiams reikia vizų ar ne. Kaip žinia, tam tikslui numatyti vairūs kriterijai, kurie numatyti tarybos reglamente 1806, pirmas straipsnis naujasis. Ir ten yra išvardinti visi kriterijai, tai nėra baigtinis sąrašas, viską reikia vertinti kiekvieno atveju atskirai, kad būtų galima išsiaiškinti, ar komisija gali trečiąją šalį traukti iš vieną, į, į, į vieną iš reglamento priedų. Šie kriterijai yra nelegali migracija, teisėtvarka, saugumas, ekonominiai aspektai, priekyba, išorės santykiai, kiek tai paveikia ES išorės santykius ir taip pat padariniai susiję su regioninė darna ir abipusiškumu. Taigi komisija įvertino šiuos kriterijus Junktinės karalystės atžvilgių ir kitų šalių, pavyzdžiui, tokių buvo įvertinti ir saugumo Junktinės karalystės išduodamų dokumentų e, saugumas ir padarė išvadą, kad yra tinkama Junktinės karalystės piliečiams netaikyti visų reikalavimų, kai jie keliauja į valstybių narių teritoriją trumpam apsilankimui. Paaiškiname rašte yra pateikti platesni paaiškinimai, bet trumpai tariant, čia ir geografinis artumas, ir bendros vertybės, ir demokratija, ir teisinės valstybės principai, ir ryšiai tarp ekonominė prasme, ir priekyba, ir tai, kad tai yra trumpalaikis e, apsilankimas. Ir aišku, tokių apsilankimų bus daug ir dėl įvairiais tikslais ir verslo, ir atostogos, pramogos. Taigi labai svarbu užtikrinti Britanijos piliečiams tokį bevizį atvežę įvykimą ir tokiu būdu ekonominė prasme tai bus naudinga ES ir jos valstybėms. Ir tolesnių detalių yra pateikiama ir statistiniai duomenys apie priekybą, eksportą, importą, kiek kelionių maždaug yra suskaičiuojama ir kiek jie išleidžia tų kelionių metu. Taip pat bus atsižvelgiama ir į tai, kad ateityje, kuomet įsigalios įvažiavimo išvažiavimo sistema ir ji bus taikoma ties, sistema bus taikoma ir Junktinės karalystės piliečiams. Tai irgi prisidės prie to, kad bus sušvelninti saugumo ir migracijos pavojai ir kad sistemingas bus taikomas patikrinimas duomenų bazėse. Taigi, teisėkros pasiūlymas dėl tų uh, nuostatų. Čia yra trys straipsniai. Pirmajame straipsnėje kalbama apie tai, kad komisija siūlo daryti nuorodą Junktinė karalystė antrajame reglamento priedė. Ir Britanijos piliečiai nepatenka į trečiąją dalį, nes yra tam tikros Britanijos piliečių kategorijos, kurios jau yra įtrauktos į reglamento antrąjį priedą, dabartinio reglamento antrąjį priedą, taigi tų kategorijų atžvilgių situacija nesikeičia ir praktikoje Tai reiškia, kad pasiūlymas taikomas tik Britanijos piliečiams, kurie taip pat ir ES piliečiai ir dabar turi visapusišką judėjimo laisvę ES ir gali atvažiuoti, įvažiuoti bet kurią valstybę narę be vizų. Taigi reikia pažymėti, kad bendra kelionių zona tarp Airijos ir Junktinės karalystės nebus čia. Įtraukta į šį pasiūlymą yra techninių pakeitimų reglamente vienas iš jų pakeisti antro punkto D dalį, kur būtų irgi vėl daroma nuoroda Junktinė karalystė, nes ši nuostata taikoma Junktiniai karalystiai kaip ES nariai ir netaikoma Schengen zon, Schengeno zonai. Bet kuriuo atveju valstybės narės ir toliau taikys tą pačią nuostatą, bet kitą straipsnį D, kitą punktą D punktą, pagal kurį vizų reikalavimas nebus taikomas pripažintiems pabėgėliams ir asmenims be pilietybės, bet kokios, e, kurie gyvena Junktinėje karalystėje ir kurie turi kelionės dokumentus, kuriuos išdavė Junktinė karalystė, kurie yra pripažįstami tos valstybės narės institucijų. Taigi valstybė narė ir toliau galės netaikyti vizų reikalavimo tokiems žmonėms. Vienintelis dalykas - valstybė narė turi informuoti atitinkamas institucijas pagal atitinkamą reglamento straipsnį. Toliau dar vienas techninis pakeitimas, kuris automatiškai bus pritaikytas po išstojimo. Pagal ketvirtąjį straipsnį antrą A dalį valstybės narės gali netaikyti vizų reikalavimų moksleiviams, kurie gyvena Junktinėje karalystėje ir kurie keliauja į, kaip į ekskursiją į kitą valstybę narę, į valstybę narę kokią. Tai irgi jiems netaikomas vizų reikalavimas, bet čia reikia informuoti tinkamas institucijas pagal reglamentą. Abipusiškumas, čia yra konkreti nuostata tam skirta antrajame straipsnėje. Junktinė karalystė, jos vyriausybė paskelbė, kad ketina nereikalauti vizų iš ES piliečių, kuomet jie vyks į Junktinę karalystę verslo, turizmo tikslais, nuo tos dienos, kai ES teisė jau negalios Junktiniai karalystiai. Taigi antrasis pasiūlymo straipsnis, jame yra akcentuojamas abipusiškumas, abipusiškumo kriterijus ir taip pat teigiama, kad tuo atveju, jeigu Junktinė karalystė numatys vizų reikalavimus bent jau vienos šalies valstybės narės piliečiams, abipusiškumo mechanizmas, kuris jau yra numatytas reglamente, tuomet taikomas parlamentų tarybai ir valstybei nariai veikiant nedelsiant ir pritaikant tą mechanizmą. Taigi komisija įsipareigoja reaguoti skubiai tuo atveju, jeigu nebus taikomasi abipusiškumo principo valstybės narės atžvilgių, nes, kaip žinia, pirmasis abipusiškumo mechanizmo žingsnis yra valstybės narės informavimas, tiksliau, kai valstybė narė informuoja apie tai, kad nėra laikomasi abipusiškumo principo ir tada kitos institucijos nedelsiant yra informuojamos apie tai. Ir paskutinė nuostata, trečiasis straipsnis dėl įsigaliojimo. Kovo 30 diena, išstojimo data. Reglamentas galioja nuo tos datos, nuo tos datos, kai ES teisės, teisės aktai negalioja Junktiniai karalystiai, būtent išstojimo data, nebent bus ratifikuojamas išstojimo susitarimas ir bus numatyta kita data, arba jeigu taryba sutikus Junktiniai karalystiai vienbalsiškai numatys kitą datą. Taigi čia yra numatyti vėlgi įvairūs scenarijai. Taigi tiek trumpai būtų apie pasiūlymą. Komisija kreipėsi abi institucijas, tarybą ir parlamentą, su prašymu dirbti kuo galima greičiau. Atsižvelgiant tai, kad iki kovo mėnesio dokumentas turi būti patvirtintas. Toks, tokia yra pasiūlymo esmė. Dėkoju. Ačiū komisijos atstovai. Pasakymas e, netrodė labai trumpas ir netgi buvo šiek tiek skausmingas, galbūt tik tai man toks įspūdis susidarė. Ačiū, ar dar būtų komentarų papildomų. Aš turėčiau e, pateikti, pasiūlyti atitinkamą pakeitimą kad jeigu referendumas būtų surinktas dar kartą, tai rezultatai galbūt būtų teigiami. Sausio pabaigoje parašymų projektas bus tik pristatytas ir iš tiesų tai yra pakankamai ilgas laikotarpis e, Junktinės karalystės politikoje. Bet kokiu atveju manau, kad reikia ir toliau renkti planus e, dėl trečiosios šalies statuso suteikimo. Komentarų nesitikiu dėl komisijos pasisakymų, nes e, šešėlė pranešėjai dar kol kas savo nuomonės nepareiškė. Ačiū komisijai už e, išsamų pristatymą šio klausimo balsavimai prasidės 17.20. <clears throat> Jie yra svarbus, taigi skelbsime pertrauką iki 17 valandos 20 minučių. Ir prašau visiems atsinešti elektroninės balsavimo korteles. Um, dear colleagues, uh, for those colleagues, those... Kolegos pakaitiniai nariai, noriu priminti, kad jums uh, prireiks balsavimo kortelių. Dar kartą noriu tą pakartoti tiems, kurie nėra tikrieji. Lybė komiteto nariai galite savo korteles uh, trečiajame aukšte uh, gauti, jeigu dar jų neturite, nes visi balsavimai vyks elektroniniu būdu. Pradėsime balsavimą 17 val. 20 minučių. Welcome, colleagues. <clears throat> We, uh... Kolegos, pradėsime ilgus balsavimus. Trumpai noriu priminti kolegoms, pakaitiniams nariams, kad visi balsavimai vyksta elektroniniu būdu. Jeigu neturite kortelį, pasirinkite trečiam aukšte. Pradėkime pirmą balsavimą dėl humanitarnių vizų. Pranešimas savo iniciatyva pranešėjas į Juan Fernando Lopes Aguilar. Pirmininkų suiga lapkričio 15 dieną priėmė sprendimą dėl Libės koordinatorių sprendimo priimto 19 lapkričio dėl, parengti, dėl rezoliucijos parengimo, dėl pranešimų savo iniciatyvą pagal 25 starčių e, straipsnį 225 ir 46 taisyklę. Turime 226, <clears throat> pakeit, ne, 226 pakeitimus. Tik tai E, dar noriu pranešti prieš balsavimą, kad pons Bekeris atsėmė visus savo pakeitimus. Pone Lopes Agilar, trumpai galite pasakyti prieš pradant balsuoti. Ačiū pirmininkė. Argo. Teisingai pasakėte, tikrai labai ilgas buvo procesas, kuris atvedė mus iki čia taip pat ir balsuoti turėsime ilgai. E, dirbome labai e, rimtai, labai daug ypač pastarasias e, savaitės, dienas ir valandas. Dėl to norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti visiems, kurie pasirengė paremti tas mūsų milžiniškas pastangas, jos atsispindi balsavimo sąrašiais, yra labai labai ilgas, bet labai mes tikrai viską atidžiai uh, surašėme, labai daug dirbame. Žinote, kad pradžioje mūsų nuomonės buvo labai skirtingos. Dirbome nepaprastai sunkiai, kad galėtume e, patvirtinti, priimtu, priim, parengti priimtinus e, kompromisus. Ir žinome, kad pusiausvyra yra gana trapi. E, vizų e, kodeksas. E, turime dar labai daug ką padaryti ir daug laiko neturime. Humanitarinės vizos, tai yra pranešimas rengiamas savo iniciatyva. Mes galvojame apie atsaką apie teisingą kilnų veiksmą tų atžvilgių, kuriems to reikia žmonės, kurie rizikuoja savo gyvybę viduržėmio E, jūrą keliaudami arba tiem žmonėms, kuriems reikia, galvojame apie tos žmonės, kuriems reikia humanitarės pagalbos, kad žmonės dažnai negali atvykti legaliai ir jie turi žinoti, kad Europos parlamentas galvoja apie tai, kad tie žmonės turėtų turėti teisę teisinį pagrindą gautas visas ir kad valstybėms narėms bus numatyta to, tokia galimybė. Norėčiau dar kartą padėkoti visiems šešėliams panešėjams, kurie, e, leido, kurių darbas leido pasiekti susarimą ir mes, e, aš taip pat norėčiau iš anksto e, visų žmonių, kurie atvyko į parlamentą vardu, padėkoti iš anksto tiems, kurie balsuosite už šį pranešimą. Dėkoju. Thank you, Juan, and to the shadows. Um... Ačiū Juanai šešiems pranešėjams. Pradėkime balsavimus. 6, 17, 18, 19 kartu pradėm balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 20 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame atmesta. 25 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 27 balsuojame. Pritarta 28. Balsuojame. Pritarta 29. Balsuoti baigiame. Atmesta. 30 e, balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 31 pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Nurodomasios dalis pirmoji pradedame balsuoti. Atmesta antroji balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Konsultuojamasios dalis trečias pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame atmesta. Penktasis pakeitimas, balsuoti pradame. Balsuoti baigiame, atmestas šeštas pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas septintas pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta aštuntasis pakeitimas balsuojame. Gerai. Aštuntasis, devintasis, dešimtasis, vienuolis, dvyliktas, trys, keturios, penkioliktas. Dėl jų balsuojame kartu, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. atmesta. Ačiū Birgit. Uh, e, 33 tai pakeitimas priedų. Atsiprašau, per daug įsijaučiau. Balsuoti baigiame. Atmesta 34 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 35 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 36 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta galtinis balsavimas varnių būdu, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame, pritarta 307 balsais už, 10 čia prieš ir 3 susilaikus, sveikiname pranešėją. Dabar kolegos kitas balsavimas dėl uh, vizų kodekso. Noriu tik uh, įspėti, kad kompromisinių pakeitimų yra nedaug, taigi laukia ilgas balsavimas dėl vizų kodekso ir, ir e, tarp institucinių dėrybų pradžios e, pranešėjas e, Juan Fernando Lopes Aguilar. E, kadangi trūko laiko dėrėtis dėl Dėl e, kompromisinių pakeitimų, tai jie nebuvo parengti. 95 pakeitimas, pradedame balsuoti. E, balsuoti baigiame. Pritarta. 96 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. E, atmesta penktasis. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Tarp e, Europos liaudės partijos atstovų e, vienu per daug yra balsuojančių. Sprendėme šį klausimą, baigėme balsuoti pritartant, dabar TRAN 39 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 97 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 98 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 29 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 103 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 101 identiškai balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 102 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 104 balsuojame. Balsuoti baigiame. atmesta. 105 balsuojame. Balsuoti baigiame. Peritarta. Šeštasis pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Baigiame balsuoti pritartą. Septintasis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 108 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta 109 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta aštuntas pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 110 balsuojame. Balsuoti baigiame. pritarta. 9 ir 112 identiški balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 111 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 113. Ne, 114. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 115 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Norite balsuoti kartu dėl E, pakeitimų nuo 116 iki 121. Pamėginkime nuo 116 iki 121. Ne. Ne, ne, ne, negalime. Ne, ne, negalime, negalime. Birgit, ne, nemėginkite, nes e, tik prarasime laiko. Turime balsuoti iš eilės. Žinau, kad vertėjo pamėginti, tačiau 116 balsuoti pradėme ir baigiame. Pritarta 117. Pasistengs kuo greičiau. Balsuoti baigiame. Atmestas 119. Balsuojame. Baigiame. atmesta 120 balsuojame, baigiame. Atmesta 11, pradame balsuoti, baigiame. Pritarta 121 balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta 122 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 123 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta balsuojame dėl 124. Balsuoti baigiame. Atmesta. 126 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas 125, balsuojame, balsuoti baigiame. Atmestas 127, balsuojame, balsuoti baigiame. Atmestas Tran 49, balsuojame, balsuoti baigiame. E, Atmestas 128, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 69. Balsuojame, balsuoti baigiame. Grįžtate, Almarai. Atmesta. Tran 42. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Tran 46. Balsuojame. Ne, jis kažką pamiršo balsuoti. Baigiame. Atmesta. 130 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 131 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 132 balsuojame. Balsuoti baigiame. atmesta. 133 e, vardinis balsavimas jau paprašė Liaudės partijos frakciją, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 134 balsuojame. Ir 12 identiški. Vardinis balsavimas, ta pati frakcija paprašė. Ne, dėl 134.12 balsuoti nereikia, 135 dabar dėl jo balsuojame, atsiprašau, padariau klaidą. Balsuoti baigiame dėl 135. E, atmesta. Trečias kompromisas pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. pritarta. Galime dabar pereiti prie dešimto puslapio ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Pritarta. 159 pakeitimas dabar. Pradedame balsuoti. Mano balsavimo sąraše tai yra 13 puslapis, 159 pakeitimas. Turėčiau neminėti puslapio numerių. Bet pamirštu, balsuoti baigiame atmestą. Trant penktas pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 160 ir Trump 55 identiškai balsuojame. Balsuoti baigiame. Penktas kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštas kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 26 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 168 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta.

Balsuoti baigiame. Atmestas 170 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 174 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 175 balsuojame. Balsuoti baigiame. atmesta. 176 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas 177 ir 78 identiški balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 179 balsuojame. Balsuoti baigiame atmesta. Tran antras kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 180 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 181 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 29 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 182 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 100. E, ne. 30, 184, 185 ir trans 65 ir 31 identiški. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta 31 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. 186 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas septintas kompromisus pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 195 196 vardinis balsavimas. Liaudės partija prašo balsuoti pradame. Dar man šitai reikia perskaityti. 115 ir 116. Vardinis balsavimas balsuoti. Dar nebaigėme, labai lietai balsuoja nariai dėl šitų pakeitimų. Ar visi balsavote balsuoti? Baigėme atmestą. 34 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Baigta balsuoti, baigiame atmestą. 197 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 190. Ne, balsuosime dėl 201. Taip pat vardinis balsavimas. Turiu tą pranešti, kad prašo Europos liaudės partijos frakcija balsuoti. Baigiame. Du šimtai trečias. Balsuojame. Balsuoti. Baigiame. Atmesta. 204 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Ar vardinis balsavimas Europos liaudės partija prašo. Balsuoti baigiame. Pritarta. 225 pakeitimas dabar. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 226 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 227 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 228 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 230 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 38 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 231 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 233 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 39 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 234 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 235 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 236 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 237 balsuojame. Balsuoti baigiame atmesta. 138 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Du šimtai trisdešimt devintas, keturiasdešimtas, keturiasdešimt pirmas identiškai balsuojame. Balsuoti baigiame. atmesta. 242 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 243 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 41 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta trans 74 balsuojame. Balsuoti baigiame. atmesta. Trans 75 balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Trans 76, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 244. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 245. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. 42. Balsavimas baigtas. Priimta. 247. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 403. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 249. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Priimta. 44. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 250. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 251. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 252. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 257. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 253. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta 254. Prašom balsuoti. Samas baigiamas. Atmesta 255. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Atmesta 256. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta 258. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta 259. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta 260. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta 261. Pradedame. Baigiame. Atmesta 262. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta 264. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 265. Balsuokite. Baigiama. Atmesta. 266 vardinis balsavimas prašo EPP, tai balsuoti prašom. Balsavimas baigtas. Atmesta. 45 penktasis, 267 vienodė, vardinis balsavimas apie paprašymų, prašom. Balsavimas baigtas. Atmesti. 268. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 269. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 270. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 271. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 273. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 274. Prašom balsuoti. Baigiame. patvirtinta 275. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Atmesta 276. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 47. 277. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinti. 278. Balsuokite. Atsiprašau. 279 dabar. Balsuokite. Nežinau, kodėl nieko nepažymėta prie 278. Dabar 279 balsavimas baigiamas. Priimta. 180. Balsuokite. Baigiama balsuoti. Atmesta. 281. Pradėkite balsuoti, baigite. Atmesta. 282. Balsuokite. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmesta 284. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Konstatuojamosios dalis 409 pakeitimas. EPP prašo balsuoti vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta 50-asis. 51-asis, tiksliau. Ne? 52-asis. Balsuokite. Vardinis balsavimas EPP prašo. Tai balsuoti, atsiprašau, bet turiu pasakyti tą teksto dalį. Balsavimas baigtas. Atmesta. Atmesta. 53. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmesta 54. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Balsuokite. Baigiama balsuoti. Atmesta 55. Balsuokite. Baigiama balsuoti. Patvirtinta 56. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta 58. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmesta 59. Balsuokite. 59. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tran trečiasis kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Priimta. 60. Prašom balsuoti. Atsiprašau, kad aš bandžiau kai ką nurodyti socialistų frakcijos kolegiją, netyčia taip man pabišėjo. E, balsavimas baigtas. Priimtas 60. 61. dabar prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 62. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Beveik baigiame. 63. Balsuokite. Atsiprašau, identiškas šis pakeitimas vienu mažiau, tai gerai, 65 dabar. Pavargo ir aparatas balsavimo. Balsavimas baigtas atmesta. 66. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trans 17. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. Tran 18. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. 67. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. 68. Balsuokite. Baigiama balsuoti. Atmesta. 69. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 70 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Priimta. 71. Balsuokite. Baigiame balsuoti. Atmesta. Tran 20. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 73 EPP prašymų vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Ne? Kas atsitiko? Aš nebalsavau, sako pirmininkas. Dar galima balsuoti. Dabar jau baigiamas balsavimas. Priimta. Atsiprašau, kolegos, nežinau, kaip čia viskas įvyko. 74 pakeitimas. 76. Balsuokite. 76. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias, 77, 78 vienodi, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 79 balsuokite. Balsavimas baigiamas. Priimta. 81. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Atmesta 82. Balsuokite. antrasis balsavimas baigtas, patvirtinta. Tarant 26-27 transporto komitete, dėl, jie nebuvo patvirtinti, dėl jų nebalsuojame, 83-asis. Prašom balsuoti. 83-asis. Balsavimas baigtas. Atmes 64. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta 85. 66. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Priimta 87. Vardinis balsavimas apie paprašymą. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 87. Atmestas. 88. Prašom balsuoti. Vadinis balsavimas. Keista, bet aišku, kas prašo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 89. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta nedidelė persvara 91. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Atsiprašau, tai buvo 90, dabar 91. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tran 33. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 92. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Tran ketvirtasis kompromisas, prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Priimta. Ketvirtasis, balsuokite. Jau atrodo baigiame. Baigiamas balsavimas. Priimta. 23. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas priimta 94. Baigėme balsuoti. Priimta. Balsuojame e, dėl teksto su pakeitimais. Vardinis balsavimas prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta 27 už 15 prieš 4 susilaikė. Dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti dėrybas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 28 už 13 prieš 4 susilaikė sveikinu pranešėją ir visus šešėlius pranešėjus bei darbuotojus. Mums pritrūko vieno balso absoliučiai daugumai. Ir absoliučios daugumos nebuvo pritrūko dviejų balsų, kaip matėte. Kolegos, toliau noriu padėkoti Jums už tokį sutelktą darbą. Tikrai visi dirbote puikiai. Ačiū. Dabar iškart keliaukime toliau. E, Sąjungos biudžeto apsauga. Ponas Terikabras yra mūsų pranešėjas. Pone Terikabras, norite pasakyti? Norėčiau paaiškinti, ką mes pritarėme mūsų nuomonėje. Norime, kad būtų e, teisinės valstybės e, apriptis praplėsta nuo teisinės valstybės iki pagrindinių teisių. E, taip pat norime, kad vyktų tarp parlamentinės diskusijos ir kad būtų apibrieštas poveikis biudžetui. Taip pat nenorime minėti septinto straipsnio e, dėl kompromiso ir taip pat atsisakome žodžio demokratiją minėjimą. Mes tikimės, kad bus pritarta šiai nuomoniai ir kad uh, bus mūsų pasiūlymas platesnio užmojo negu, negu biudžeto kontrolės komiteto nuomonė. Dėkoju. Dėkoju, ponė Terikabras. Eikime tiesiai prie balsavo 27-28 pakeitimai vienodi. Prašom balsuoti. E, balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis kompromisas balsuokite. Balsavimas baigiamas. Priimta antrasis kompromisas. Balsavimas baigtas. Priimta trečiasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtasis kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta penktasis kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 136. Tai Ar galima balsuoti dėl kelių? Ne, atrodo ne. 136, tai norėjo, negalima už kelis. Mm, tai tada 136, prašom balsuoti, balsavimas baigtas. Atmesta. 137. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 138. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 139. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 141. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 142. Prašom balsuoti. Baigiama balsuoti. Atmesta. 143. Ne. 144. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta 145. Prašom balsuoti. Girdėjote mano todus, atsiprašau. 145 balsavimas baigtas, atmesta. 147 balsuokite, baigėme balsuoti. Atmesta. 149, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 151. Balsuokite. Baigiama balsuoti. Atmesta. 152. Prašom balsuoti. Baigiama balsuoti. Atmesta. 153. Balsuokite. Baigiamas balsuoti. Atmesta 155, 156 vienodi, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 160. Balsuokite. Baigiamas, baigiamas balsavimas. Atmesta 161. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Atmesta 162. Balsuokite. Baigiame balsuoti. Atmesta 163. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Gailestauju, Barbara. 164. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 165. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 167. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Barbara, aš norėčiau balsuoti už pakeitimą jūsų, bet koordinatorius mane stebi negaliu. 169, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 170, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 32. Prašom balsuoti. Atrodo viskas neblogai, balsavimas baigtas priimta. Sveikinu Barbarą. 33. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Taip pat patvirtinta konstatuojamosios dalys. Šeštasis kompromisas, prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Priimta. Toliau. Kolegos, paskutinis puslapis šio pranešimo. 80 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 81. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 91. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 92. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 83. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 84. Prašom balsuoti. Baigiama balsuoti. Atmesta. 85. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 86. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta 67. Balsuokite. Baigiame balsuoti. Atmesta. Taip pat 90. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 89. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ir dabar paskutinis balsavimas vardinis. Balsuokite. Baigiama. Balsuoti patvirtina 33 už 10 prieš, jis susilaikė sveikino poną Terikabras, kuris yra mūsų pranešėjas. Tuomet pereisime prie kito pono Terikabras pranešimo pagrindinių teisių padėtis ES. Pone Terikabras, ar einame iš karto prie balsavimo? Ar norite kažką pasakyti? Turiu šį beitą pasakyti, bet šiek tiek vėlų yra ir esame pavargę, tai tiesiog balsuokite už ir tiek. fantastišką kalbą. Norėčiau padėkoti visiems už kantrybę ir už gerumą. Niekas nesiskundžia, nedėjoja, visi drausmingai balsuoja. Puiku, dėkoju. 85 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas, aš jau bandau kuo greičiau namo žygiuoti savo galvoje. 83 pakeitimas, 87 pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas. Užskubėjau. 87, prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. 89, prašau. Ačiū. Atmesta. 90, prašau. Baigiam balsuot. Atmesta. 93, prašau balsuot. Baigiam balsuot. Priimta. 94 balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 95. Prašau. Baigtas. Atmesta. 96. Prašau. Ačiū. Atmesta. 97. Balsuojam. Baigiam balsuot. Atmesta. 98. Prašau balsuot. Ačiū. Atmesta. Pirmas kompromisas. Pirmas kompromisas. Prašau balsuot. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vienas A kompromisinis pakeitimas, prašau. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 4A kompromisas. Dėl vaikų teisų prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antras kompromisas ne. 147 pakeitimas, prašau. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antras kompromisas. Prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 4B kompromisas, prašau. Baigiama balsuoti. Patvirtinta. 52 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečias kompromisas. Ne. Po 52 dar 145. Prašau, 145. Baigiam balsuot. Atmesta. 185. 145 iki 190 kartu, puiku, prašau balsuot. Čia dėl jų visų kartų balsuojama, balsavimas baigtas. visi jie atmetami. Toliau žiūrime, ką dar mes galime. 192 iki 194 kartų. Prašau, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečias kompromisas, prašau balsuot. Baigiam balsuot. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. puikiai padirbėta, ponė Terikabra. 265, prašau. 265. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 269. Prašau. Baigia balsuot. Patvirtinta. 6A kompromisas. Balsuojam. Balsuojam. Brexito čia. Šis kompromisas. Ar tai reiškia, kad Brexito nebus? Taip, balsavime, kad Brexitas būtų atšauktas. Balsavimas baigiamas, patvirtinta, Brexitas atšaukiamas. Toliau penktas kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Mm. Patvirtinta. Šeštas kompromisas. Balsuojam. Baigiam balsuot. Dar vienas neblogas. Patvirtinta. 312. Baigiam balsuot. Atmesta. 3.13. Prašau. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 6b kompromisas, prašau. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Septintas kompromisas. Balsuojam. Baigiam balsuot. Patvirtinta. Puiku. 381, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 408. Prašau balsuoti. Negalime dėl kelių balsuoti kartu. Balsavimas baigiamas. Atmesta 409, prašau. Nes jie visi skirtingai nurodyti. Balsavimas baigiamas. Atmesta 409. 410. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 411. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 412. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 413. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta 414. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 415. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta 416. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintas A kompromisas. Nurodomosios dalys, prašau. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečias pakeitimas. Balsuojam. Baigiam. Patvirtinta. Patvirtinta. 21 pakeitimas, balsuojam. Baigiam balsuot. Atmesta. Konstatuojamosios dalys. Aštuntas kompromisas, prašau. Ačiū. Aštuntas kompromisas. Patvirtinta. 22 pakeitimas, prašau. Baigiam. Baigiam. Atmesta 24, prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintas kompromisas, prašau. Balsavimas baigtas. Patvirtinta dešimtas kompromisas. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 11 kompromisas. Balsuojam. Baigiam balsuot. Patvirtinta. 12 kompromisas. Balsuojam. Baigiam. Patvirtinta. 79 balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 80 balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ar reikia balsuoti dėl 83? Ne. Kaltinis balsavimas, vardinis, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 31 už, 13 prieš, 1 susilaikė. Sveikiname poną Terikabras dar kartą. Keliaujam toliau, dėkoju visiems. Tikrai vienas ilgesnių balsavimų, kiek esame turėję. Tikrai dėkoju už kantrybę. Toliau kitas klausimas, dėl kurio balsuojame. 11 pakeitimas. Pirmin. 11 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiam. Jeigu reikia pertraukos, pasakykite ne. Nusiteikia ryštingai, puiku, o man pertraukos reikia. Bet nieko, apsteisiu. Balsavimas baigtas, patvirtinta 12, balsuojam Jeigu paskelbsiu pertrauką, tai negrįšiu, žinau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 13 pakeitimas balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta 14, balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta 15, balsuojam. Baigiam balsuoti. primta. Pirmas, pirm, ne, konstituojamos dalys, dėl jų nereikia balsuoti iš karto. Septintas pakeitimas, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. Aštuntas pakeitimas, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta devinta Ne, viskas dabar gautinis balsavimas. Vardinis, prašau. Balsavimas baigiamas ir dar norėčiau pažymėti, kad aš net nepristačiau, dėl ko balsavome. Norėčiau atsiprašyti pranešėjos ponios gal. Uh, Tai tai norėčiau pasakyti, kad tai buvo pranešimas dėl ES skubos tvarka išduodamų kelionės dokumentų. Labai atsiprašau, kad taip. Pirmąjį kartą per penkerius metus taip pailai pasielgiau. Tiesiog iš karto perėmė prie balsavimo, net nebuvo aišku, aišku dėl ko nepaskelbiau. Dar norite pasakyti? Ne. Dar kartą atsiprašau, Kinga. Galtinis balsavimas ar jau įvyko? Taip, įvyko. Ir laimiai 41 balsavo už, 4 prieš, niekas nesusilaikė ir, kaip sakiau, balsavome dėl ES skubos ar každodamų kelionės dokumentų. Labai puikaus pranešimo, dėkoju, toliau balsuojame. Dabar tvarkingai kitas balsavimas sumos, kurios reikalingos, kad būtų gyventas tarybos sprendimas, parama tarybos sprendimas ir kiti asignavimai veiksmams pagal nacionalinės programas dalį pranešėja, ar nori pasisakyti pranešėja, tai yra balsavimas dėl laikino susitarimo prieš pradant dėrybas. Ji transporto komitete dabar balsuoja, ne? Ji turi tas pačias teisės kaip ir visi, tiesiog pasitikslinau, kur ji yra. Vienas balsavimas, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 25 už 18 prieš vieną susilaikė. Sveikiname Miriam, kurį be būtų. Tikriausiai balsuoja Trump komitete. Dėkoju. Dabar balsuosime rezoliucijos dėl asmens duomenų apsaugos ir adekvatumo suteikiamo Japonijai. Balsuojame. 22 pakeitimas. Prašau, balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 25 pakeitimas balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. 26 pakeitimas balsuojam. balsuot. Atmesta. 27 pakeitimas, balsuojam. Baigiam balsuot. Atmesta. 28 pakeitimas, balsuojam. Baigiam balsuot. Patvirtinta. 29. Ne, nereikia. 31, 32, 33 identiški balsuojam. Baigiam balsuot. Patvirtinta. 35 pakeitimas balsuojam. Baigiam. Patvirtinta. 39 pakeitimas balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. Dabar 40, 40 pakeitimas. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 42 balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. 43 balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 44 pakeitimas. Tai yra papildymas. Keturiasdešimt ketvirtas pakeitimas kaip papildymas. bet taip pat pažymė, kad kalba eina apie ribotą kiekį situacijų. Toks yra papildymas. Baigiam balsuoti. Patvirtinta 45. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. 46 pakeitimas. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. 47 pakeitimas. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. 48 balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. 49 pakeitimas. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Patvirtinta 50 balsuojam. Baigiam. Atmesta. 52 balsuojam. Baigiam. Atmesta 51 balsuojam. Baigiam. Patvirtinta. 53 balsuojam. Baigiam. Atmesta. 54 balsuojam. Baigiam. Atmesta. 55 balsuojam. Baigiam. Atmesta. 56 balsuojam. Baigiam. Atmesta. 57 ir 58 identiški balsuojam. Baigiam. Atmesta. 59 balsuojam. Baigiam. Atmesta. 60 balsuojam. Baigiam. Atmestas. 62 balsuojam. Baigiam. Atmesta. 61 balsuojam. Baigiam. Patvirtinta. 64 balsuojam. Baigiam. Patvirtinta. 65. Kaip papildymas, balsuojam. Baigiam. Atmesta. 69 balsuojam. Baigiam. Atmesta. 68. Balsuojam. Baigiam. Atmesta. 70. Balsuojam. Baigiam. Atmesta. 71. Balsuojam. Baigiam. Atmesta 72 balsuojam. Baigiam. Atmesta. 73 balsuojam. Baigiam. Atmesta. 74 balsuojam. Baigiam. atmesta. 75 balsuojam. Baigiam. Patvirtinta. Tre. Pirmas pakeitimas. Balsuojam. Baigiam. Patvirtinta. Antras pakeitimas. Balsuojam. Baigiam. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas balsuojam. Baigiam. Atmesta. Trečias pakeitimas balsuojam. Baigiam. Patvirtinta. Penktas pakeitimas? Ne. Šeštas. Balsuojam. Baigiam. atmesta. Aštuntas pakeitimas, balsuojam. Baigiam. Atmesta. Septintas pakeitimas, balsuojam. Baigiam. Patvirtinta 11, balsuojam. Baigiam. atmesta. Dešimtas balsuojam. Baigiam. Atmesta. Devintas balsuojam. Baigiam. Atmesta. Dvyliktas balsuojam. Baigiam. Atmesta. 13 balsuojam. Baigiam. Atmesta. 15 balsuojam. Baigiam. Patvirtinta. 14 balsuojam. Ne, 16. Balsuojam dėl 16. Baigiam. Patvirtinta. 17 balsuojam. Baigiam. Atmesta. 18-19 identiški balsuojam dėl jų. Baigiam. Patvirtinta. 20 balsuojam. Baigiam. Patvirtinta. Galtinis balsavimas vardiniu būdu, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 28 už, 9 prieš, 7 susilaikė. Okay, right, let's go to Next... Perkime prie kito balsavimo. Šitas turbūt buvo pats ilgiausias iš visų, dėl kurių balsavome. Oficialiai patvirtiname. Jau beveik baigiam. Gerai, kolegos. Kitas yra asmens duomenų apsauga E, rinkimų kontekste e, nuomonės projektų tvirtinimas Sofija ir Etfel pranešėjo. Nenori kalbėti, 13 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 14 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Pritarta. 14 pakeitimas antroji dalis, kaip priedas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečioji dalis 14 pakeitimo balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 16 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta balsu. 16 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktas pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštas pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta konstatuomusios dalis. Pirmas pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritartas septintas pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta aštuntasis balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta dešimtasis balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame. Dėl antrojo balsuoti baigiame. Pritarta. Vienuoliktasis balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Galtinis balsavimas vardiniu būdu. Balsuojame. <clears throat> Pritarta 309 balsai už, 2 prieš e, ir 1 susilaikė. Prieš paskutinius kolegos greitai balsuosiu. Spens tapatybės kortelių e, saugumo stiprinimas siekiant užtikrinti bendrijos piliečių ir jų šeimos narių teisę į laisvą judėjimą. Žeradė prie pranešėjas, ar norite kalbėti ne iš karto, pereikime per balsavimą. Šešim devintas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas 700. Balsuojame, balsuoti baigiame, pritarta. 27 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta antras kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečiasis kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritartas septintas kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta ketvirtas kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. pritarta penktas kompromisas. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštam kompromis, e, šeštas kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. pritarta. Aštuntas kompromisas. Balsuoti pradame ir baigiame. Pritarta. Devintas kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta dešimtas kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 11 kompromisas balsuojame. Šimtas aštuoniasdešimt aštuntas pakeitimas tik tikrinu ir dar nemiegate, balsuojame. Pritarta 188. Balsuoti baigiame. Atmesta 189 pakeitimas, 11 kompromisas, balsuojame. pritarta 11 kompromisui. 12 kompromisas. Pritarta konstitucija. 205 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 71 pakeitimas konstatuojama dalių. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 79 dabar balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 97 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 103 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta 102 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 104 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas 106 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 25 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 26 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta galtinis balsavimas varnių būdu balsuojame. Balsuoti baigiame. That's carried. 32 votes, 7 against and 3 abstentions. Congratulations. The vote on the decision to enter into negotiations. We vote on that. Um, Likusiai balsavo prieš. Pradėm balsuoti dėl darybinių galiojimų suteikimų reikia absoliučios balsų daugumos. Balsuojame. Balsuoti baigiam. 305 balsai už, 7 prieš. Niekas nesusilaikė. Sveikiname panašiai Depri. Paskutinis balsavimas. parlamento ir tarybos direktyvą, patvirtinti taisyklės siekiant e, palengvinti e, naudojimąsi finansinė ir kita informacija, siekiant užkirsti kelią, aptikti ir atlikti e, nusikalstamos veikos tyrimus. 309 pakeitimas balsuojame, balsuoti. Baigiame pritartą. Pirmas kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. <clears throat> pritarta. 107 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Šimtas devintas pritarta, šimtas devintas ir dvidešimtas ekonomikos komiteto identiški. <clears throat> Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antrasis kompromisas balsuojame. Atmesta. Balsuoti baigiame. Pritata 115. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 117 ir 21 ekonomikos identiški komiteto. Balsuoti pradame ir baigiame. Pritarta. 119. Balsuojame. Šimtas devynioliktas. Atmestas. 120 ir ekonomikos komiteto 22. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ekonomikos 23 balsuojame. Atmesta. Trečias kompromisas balsuojame. pritarta. <clears throat> 126. Balsuojame. Balsuoti. Baigiame. Atmesta. 128. Šimtas dvidešimt septintas ekonomikos dvidešimt penktas balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta 128. Balsuoti baigiame pritarta. 69 balsuojame. Atmestas 135. 137 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 130 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 133. Balsuojame. Atmesta. <clears throat> Ekonomikas 29. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. 120. <clears throat> 134. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 136 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 137 balsuojame. Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. pritarta ketvirtasis kompromisas. Pritarta. Penktasis kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštas kompromisas. <clears throat> Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 164 balsuojame. Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiama. Pritarta 165. Atkrintas. 165 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 22 balsuojame. Baigiame. Atmestas 175. Balsuojame. pritarta 176. Balsuojame, balsuoti baigiam. Pritarta 177. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Šimtas septyniasdešimt septintas. <clears throat> 177. Balsavome dėl 177. Šimtas septyniasdešimt septintas. Ai, dėl septyniasdešimt septintojo balsavome. Dabar dėl 177 turime balsuoti. Tikrai sakiau 77 ir dėl jo balsavote. Dar norite kartą? Gerai, balsuokite. Vertėjai noriu Jūs informuoti, kad jų darbo laikas baigėsi. Gero vakaro visiems. Here, just... yeah. okay. And I'm going to vote against it, okay, this time. <laughs> this time I'm going to vote against it. Okay, the vote is closed.